Labas rytas, kolegos, tęsime mūsų posėdį. Noriu pasisveikinti su tarybos ir komisijos atstovais. Pirmasis mūsų darbo tarkės klausimas šį rytą. Mm, tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Junktinės karalystės išstojimo iš ES. Pirmiausia, žodį suteiksiu poniai Tuperainen, kuri kalbės tarybos vardu. Prašau. Gerbiamas ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Vėl susirinkome aptarti Junktinės karalystės išstojimo iš ES. Situacija yra labai sudėtinga. Daugybė įmonių ir piliečių m, mm, toliau kenčia dėl nežinios susijusios su Junktinės karalystės išstojimu. Liepos mėnesį buvo paskirtas naujas Britų premjeras ir nauja vyriausybė. Tačiau, kuo toliau, to labiau aiškėja, kad tai nepadėjo mm, Junktinė karalystė paaiškinti su savo e, pozicijos dėl išstojimo. Pavyzdžiui, tokiais klausimais kaip siena e, tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos e, neišspręstas. Britų parlamentas yra susiskaldęs ir e, tik tai e, dėl e, išstojimo be sutarties scenarius sutraukia reikalingą daugumą parlamente. Spalio 31 terminas sparčiai artėja ir e, nežinios vis daugėja, o ne mažėja. Tokia sudėtinga padėtis neturi mūsų, mums leisti pamiršti svarbiausio dalyko e, pasistengti kiek įmanoma labiau sumažinti nežinę, kurią kelia Junktinės karalystės išstojimas be sutarties. Turime pasiekti tvarkingo išstojimo, todėl paprašėme Junktinės karalystės pas, pateikti e, aiškių pasiūlymų, kaip išvengti kietos sienos atsiradimo tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos, laikintis didžiojo penktadienio susitarimo bei išsaugant vidaus rinkos vientisumą. Pastarieji įvykiai Westminsteryje ir raginimas, raginimai dar pratesti Junktinės karalystės išstojimą e, įneša nežinios. Vėl turime pripažinti, kad šiuo, šiuo metu išstojimas spalio 31-ąją be sutarties yra gana tikėtinas scenarijus. Ypač dėl to, kad Junktinės karalystės vyriausybė kartoja, jog yra pasirengusi išstoti iš ES be susitarimo. Todėl, ponios ir ponai, pasirengi, pastangos pasirengiant turi būti sustiprintos. E, pasireng, ruoštis turi ir ES, ir valstybės narės bei komisija. E, reikia remtis komisijos pasiūlytomis paskutarusiomis priemonėmis ir jau patvirtintomis priemonėmis. Tai e, reikštų, kad institucijų darbo tvarkė būtų dar labiau papildyta. Mes, manau, kad dirbdami drauge mes pasieksime šio tikslo. Mane padrasina tai, E, kokia sparta mūsų dvi institucijos pasiekė susitarimo dėl ankstesnių pasiūlymų susijusių su Junktinės karalystės išstojimu. Pirmininkaujanti valstybė taryboje yra pasiryžusi, bendradarbiaudama su jumis, patvirtinti e, paskutinį rinkinį e, reikalingų skubių pasirengimo sienų, atsiprašau, priemonių. Ir nežiūrinti tai, ar Junktinė karalystė nuspręs išstoti su sutartimi ar be sutarties, mes turime e, mąstyti apie svarbiausius prioritetus. Junktinės karalystės piliečių apsauga, taip pat tai, kad Junktinė karalystė įgyvendintų įsipareigojimus siejamus su jos narystė, kad būtų ištikrintas vidaus rinkos vientisumas, vienodos e, verslo galimybės ir kad neatsirastų kietoji siena e, palei Šiaurės Airiją. Didėjanti įtampa e, bus išbandymas mūsų vienybės, vienybei ir ryštingumui. Todėl labiau nei bet kada reikia priešintis e, pagundai pasirinkti dvišalius susitarimus sektorių ir kitų lygmenių. Ir nepamiršti svarbiausio mūsų tikslo patvirtinti e, priemonės blogiausiam scenarijui. Noriu priminti, kad jūsų rezoliucijoje ir tarybos priimto, priimtose sprendimuose sutampa daugybė nuostatų. Tai atspindi mūsų institucijų e, darbo papildomumą, kalbant apie Brexitą. Ačiū ponios ir ponai ir lauksiu tolesnių diskusijų. E Ačiū ministrė. O dabar noriu suteikti žodį e, komisijos pirmininkui Žanui Klodui Junkeriui. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai, dėkoju Jums už kvietimą, man visada malonu kreiptis į Jūs, kalbėtis parlamente ir kalbėtis su parlamento nariais. Pastaraisiais metais Europos komisija uh, visada mm, tikėjosi ir sulaukdavo jūsų išvalgumo ir bendradarbiavimo. Būtent todėl, dirbdami drauge, mes, išspre, mes sprendėme Junktinės karalystės išstojimo klausimą. Jūsų asamblėja ir toliau yra pasirengusi dirbti ir yra atvira. Daugia su Mašeliu Barnyje mes pusryčiavome pirmadienį su e, Britų premjeru Johnsonu. Jūs tikriausiai nenustebino tai, nenustebins tai, kad Johnsonas mums pasakė, kad e, Junktinė karalystė nori susitarimo ir taip pat tuo, tuo pat metu jis pasakė, kad spalio 31 dieną Junktinė karalystė iš, išstos iš es su sutartimi ar be sutarties. Tai reiškia, kad e, išstojimo be sutarties scenarius išlieka labai realus. Čia mano e, geriausi draugai ir mano fanai. Nenustepkite, kad jie šaukia. Taigi, išstojimo be sutarties scenarijus išlieka labai realus. Veikiausiai tai yra Britų vyriausybės pasirinkimas, bet tai tikrai nebus sąmoningas ES pasirinkimas. Todėl bevelė jūs sutelkti dėmesį į tai, ką galime padaryti, kad sutarties pasiektume. Tai visi, visada yra pageidautina mūsų atveju ir manau, kad tai yra įmanoma. Dabar turite ploti. Vous ne serez pas surpris non plus jūsų tikriausiai nenustebins. Ir štai dar kas, tai kad pagrindinis klausimas, tai susijęs su saugumu, apsauginio mechanizmo klausimas. Visi jau apie tai yra girdėję. Tačiau ne visi prisimena, kodėl buvo dėl jo susitarta 27 šalių ir Britų vyriausybės. Saugumo tinklas ir e, apsauginis mechanizmas tai bandymas spręsti praktinės problemas, kurias sukelia Brexitas e, Airijai. Tų problemų nebūtų beje, jeigu Junktinės karalystės vyriausybė nebūtų nusprendusi išstoti iš ES. Apsauginis mechanizmas e, siekia trijų tikslų. Iš, išvengti kietosios sienos atsiradimo Airijos saloje, išsaugoti vidaus rinkos vientisumą bei Airijos vaidmenį toje rinkoje ir užtikrinti bendradarbiavimą bei galimybę e, Air, Airijos salos ekonomikai vystytis. Tai taip pat taikos ir stabilumo ga, garantas Airijoje, kaip numatyta didžiojo penktadienio susitarime. Premjerui Johnsonui pasakiau, kad aš kad labai blaiviai vertinu saugumo tinklą ir priemonės ir reikia, kad reikia nepamiršti jo siekiamų tikslų. Todėl e, premjeras Johnsonas pateikė, konkre... paprašiau, kad jis pateiktų konkrečių pasiūlymų, e, praktinių pasiūlymų, kaip galėtume pasiekti tų tikslų. Tačiau, kol tie pasiūlymai nėra pateikti, negaliu tiesiai išviesiai pasakyti, kad e, ta problema išspręsta, bet galiu pasakyti štai ką. E, atsižvelgiant į draugybę Britų spaudoje pasirodžiusių straipsnių, e, mūsų susitarimas įvertintas kaip draugiškas, pozityvus ir konstruktyvus. Komisija yra pasirengusi dirbti kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro, su, su kai kuriomis pertraukomis kad, laks, kad rastų techninius ir politinius e, sprendimus. E, nežinau, ar mums pasiseks, nes lieka labai nedaug laiko, bet esu tikras, kad turime bandyti. E, paprašiau Britų premjero e, paaiškinti, papasakoti apie alternatyvius e, sprendimus, scenarius, kurie galėtų būti numatyti ir pasiūliau politizuoti dėrybas tarp Junktinės karalystės ir ES, patikint e, mano draugui Mišeliui Barnijai ir Britų vyriausybės ministrui atsakingų už Brexitą konkrečiai dėrėtis, kad, kad, kad būtų išspręsti visi techninio ligmens klausimai. Liepos mėnesį 2016 metų 27 e, valstybės nusprendė, kad reikia su, sukaupti visą energiją ir skirti visą dėmesį breksitui, kad likusios 27 valstybės turi vienytis, siekdamos užtikrinti geresnį mūsų piliečių gyvenimą. Mm, po to kalbėjau parlamente, e, pristačiau e, padėties valstyb, ES apžvalgą ir po to buvo, vyko e, valstybių vadovų susitikimas Bratislavoje, buvo patvirtinta reikalinga veiksmų programa. Tai reiškia, kad 27 ES valstybės narės 2,5 metų praleido dėrėdamosi su uh, Jungtinę karalystę ir ieškodamos būdų, kaip išspręsti tuos klausimus. Per tą laiką ES parodė, kad ji gali vieningai ir solidariai siekti tikslo, dirbdama su visomis valstybėmis. Skiriame reikalingus išteklius. Tai mūsų stiprybė ir mes ir toliau taip dirbsime ateinančiomis savaitėmis ir nebejoju, kad dirbsime su parlamentu ir ateityje. Ačiū už tai, kad manęs klausėtės. Prezidentė Juncker, adesso la parola al capo negoziatore eh, Michel Barnier. Ačiū, ponė Junkerį, dabar žodis vyriausiam dėrybininkui Mišeliui Barnier. Pone pirmininkė, labas rytas. Labas ties, ponė ministrė. Ačiū už man sutiktą galimybę šalia komisijos pirmininko Junkerio ir papildant tai, ką jisai pasakė labai aiškiai trumpai apžvelgti porą svarbiausių dabar vykstančių diskusijų su Britais klausimų. Airijos ir Šiaurės Airijos klausimą ir mm, ateities santykių klausimą, kuris, man atrodo, yra toks pat svarbus, nes mes turėsime atkurti partnerystės ryšius su šia puikia didžia šalimi, kuri, kuria žavisi jos kaimynai - Junktinė karalystė. E, pirmininkas Junkeris priminė, kad e, Britų vyriausybės e, premjero pag Johnsono pagrindinis prašymas tai panaikinti apsauginį mechanizmą. Kaip žinote, Junktinė karalystė ir Europos Sąjunga 2018 lapkričio mėnesį susitarė dėl apsauginio mechanizmo. E, jam pritarė 28 valstybių narių valstybių vadovai ir jam taip pat buvo didelė dauguma pritarta parlamente. Kodėl tas klausimas yra toks svarbus ir esminis mums visiems? Visų pirma, dėl to, kad Airijai. Būtent Airijai breksitas kelia daugiausia problemų ir jai kylanti rizika didžiausia. Būtent ten Junktinė karalystė turi sausumos sieną su ES. Ir, kaip žinote, ten e, egzistuoja sudėtinga politinė situacija dėl tragiškų istorinių įvykių. E, galioja didžiojo penktadienio susitarimas, kurio e, garantai, kurio garantuotojomis yra Airija ir Junktinė karalystė. Tas mechanizmas nėra ideologinis sprendimas, tai yra visiškai pragmatiškas e, sprendimas. Tai per šį mechanizmą e, sukurti saugumo tinklą, turėti garantijas, kad bet kokiamis aplinkybėmis bus e, užtikrinti trys dalykai, kuriuos minėjo komisijos pirmininkas. Nenorime, kad Airija, Airijos saloje atsirastų E, fizinę sieną. Norime išsaugoti didžiojo penktadienio susitarimą ir visus jo aspektus. Norime išsaugoti ir mūsų vidaus rinkos vientisumą. Taip pat norime užtikrinti galimybę Airijos salos ekonomikai vystytis, pie, pie, salos pietums ir šiauriai bendradarbiauti. Ir daugia su Britų vyriausybė esame aptarę Tai ir tas, tą bendradarbiavimą, tas bendradarbiavimas yra uh, užtikrintas ES teisės aktuose bei jam skiriamos reikalingos biudžeto lėšos. Sunktinės karalystės vyriausybės atstovu dar šį pirmadienį e, aptarėme tą apsauginį mechanizmą, kuris e, premjerų taip nepatinka. Nepakank, jis nepaaiškino, kodėl jis nori uh, jo atsisakyti. Uh, Mes savo ruoštų prašome operatyvių praktinių sprendimų išstojimo sutartyje, kad būtų išspręstos visos susijusios problemos ir kad būtų e, sumažinta, panaikinta visa rizika, kurią kelia šiuo atveju breksitas. E, dėl to buvome sutarę su Teresos Mei vyriausybė. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Prieš keletą metų Pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdžiui žemės ūkio e, sektoriaus. E, visi maisto produktai, kurie e, pasiekia Šiaurės Airiją iš Didžiosios Britanijos, patenka ne tik į Airijos salą, į Airijos rinką, bet tuo pat metu tie produktai patenka į Lenkijos, e, Danijos, Vokietijos rinką e, iš karto. Ir todėl mes turime užtikrinti kontrolę, kad apsaugotume vartotojus, užtikrintume maisto saugumą, pasipriešintume e, gyvūnų lygų plitimui. Ir, ir turime užtikrinti tokias galimybes ir Šiaurės Airijos gyventojams, ir visai Airijos salai. Tai būtent todėl reikalingas tas apsauginis mechanizmas ir mums reikia labai konkrečių garantijų, kad jų reikia visiems Airijos salos gyventojams, kad užtikrintume ten taiką ir stabilumą kasdienėme tos salos gyvenime. Taip pat ir tam, kad užtikrintume 27 valstybių narių vartotojų saugumą, užtikrintume nacionalinius biudžetus, jų saugumą, būtent tam pasitarnauja e, vidaus rinkos išorės sienos. Mes suprantame, kodėl Britų premjeras kalbėjo apie demokratišką ir nedemokratišką apsauginio mechanizmo poz, pobūdį, bet pats Britų premjeras turėtų būti suinteresuotas užtikrinti e, visas galimybės Šiaurės Airijai e, Junktinės karalystės išstojimo momentu. E, mes pasitelkėme visas institucijas ir, ir esame pasirengę apsauginio mechanizmo taikymui, jei jo prireiktų. Ir taip pat pasakėme, kad esame, premjerui, kad esame pasirengę nagrinėti jų pasiūlymus ir dirbti dieną ir naktį, kai jie bus pateikti, kad pasiektume pažangos. Kita esminė tema, ir tuo įbaigsiu, ponė pirmininkė, tai mūsų bendras siekis kurti ateities santykius. Tai, ką vadiname strateginę partnerystę, kurią turime atkurti ar sukurti e, su Junktinė karalystė po Brexito. Tai Įstojimo e, sutartį lydintis dokumentas, taip vadinama politinė deklaracija. Dėl jos e, susitarėme praėjusiu metu lapkričio mėnesį su Britų vyriausybė ir ten kalbama apie partnerystę, ekonominį bendradarbiavimą, sektorinį bendradarbiavimą teismų srities, policijos bendradarbiavimą, bendradarbiavimą gynybos srityje bei užsienio reikalų srityje. Ekonominėje plotmėje ši strateginė partnerystė e, apima laisvos prekybos sutartį, tačiau jos dabartinėme tekste paliekamos atviros durys e, konstatuoti platesnius užmojus, jeigu būtų abipusė valia. Todėl to ir siektume ekonominėse santykiuose su Junktinė karalystė ateityje, pavyzdžiui, per muitų sąjungą. Tie ekonominiai santykiai, žinoma, turi E, egzistuoti užtikrinant vienodas lygias galim, veiklos galimybės. Žinau, kad vienodos galimybės susijusios su techniniais aspektais egzistuoja ir žmonių gyvenimo socialiniai teritorinės, te, te, socialinė teritorinė realybė. Ir reikia užtinkrinti pusiausvyrą tarp, tarp reglamentavimo tinkamų lygmenių ir vidaus rinkos ir ekonomikos. Britų vyriausybė, noriu pabrėžti, tai nori e, grįžti, įtvirtinti Teresos mei vyriausybės prisimtus įsipareigojimus dėl vienodų galimybių. Ir beveik pusė Britų priekybos vyksta su mumis, su vidaus rinka. Kalba eina apie e, plataus užmojo strateginė partnerystė ir reikia e, solidžių žaidimo taisyklių. Noriu pasakyti štai ką, kad visiems būtų aišku. Ambicijų mastas busimoje laisvos prekybos sutartyje, kurią e, tikėtina, dėl kurios dėrėsimės su Junktinė karalystė ir ją užbaigsime, tų ambicijų mastas priklausys nuo to, dėl ko susitarsime, dėl kokių garantijų socialinės, aplinkosaugos, konkurencijos bei e, valstybės pagalbos rytise. Ponios ir ponai, parlamento nariai, norėjau aptarti šias dvi temas, kurias svarstėme su Boriso Johnsono vyriausybė. Norėjau prieš užbaigdamas priminti jums, kodėl nuo pat pradžių norėjome kad įvyktų tvarkingas e, Junktinės karalystės išstojimas. Tai daug naudingiau nei išstojimas be sutarties. Ir kai kalbame apie, sutarties, apie sutartį be išstojimo, noriu visus perspėti, kad, kad labai kruopšiai vertintų visas galimas pasiekmes Junktinė karalystiai ir mums, kurias atneštų išstojimas be sutarties. Mes kalbame apie 4,5 milijono ES piliečių gyvenančių e, Junktinėje karalystėje ir daugybė Britų piliečių gyvenančių ES. Reikia užtikrinti jų visų teisės. Norime užtikrinti ir e, iš Europos fondų finansuojamų projektų ateitį, kurie vykdomi Europos teritorijoje. Todėl sprendimai priimti dalyvaujant 28 valstybėms turi būti finansuojami 28 valstybių. Ir taip pat norime užtikrinti taiką Airijoje taip pat užtikrinti reikalingas sąlygas, kad galėtume drauge kurti tą, tą ateitį, kuri yra aptarta politinėje deklaracijoje. Jei Britai išstoja be sutarties, ponios ir ponai, noriu priminti, kad tie visi minėti klausimai neišnyksta. Mes juos aptarėme e, ir išdėstėme išstojimo sutartyje. Bet jeigu išstojimas vyksta be sutarties, visi taikos Airijoje rinkos, vidaus rinkos funkcionavimo ir jie klausimai išlieka. Mes pabandėme juos aptarti, taip pat mąstydami apie būsimą, partner, būsimą partnerystę su Junktinė karalystė. Šioje plenarinių posėdžių salėje nekartą mm, buvo kalbėta apie tai, kad išstojimas be sutarties yra labai uh, aktualus įvairiais aspektais ir jo pasiekmes bus juntamos visose sritise. Apie tai jūs primenate ir savo šiandienos rezoliucijoje. Praėjus trims metams po Britų referendumo mes tikrai e, suprantame, kad mums tenka atsakomybė toliau ryštingai siekti, kad procesas vyktų. E, daryti tai tiesiai ir nuoširdžiai, bei skaidriai dirbti su 27 valstybėmis narėmis. E, noriu ponėmis yra padėkoti dabar pirmininkaujančiai valstybė, tarybai už jos darbą. Ir esame pasirengę e, palaikyti skaidrų dialogą su Brexito klausimų grupe parlamente ir taip pat su visų parlamentu. Visada laikėmės tokio požiūrio į darbą šiuose sudėtingose dėrybose toks jis ir liks. Ačiū. Grazie. Signor Barnier, adesso ascoltiamo. Ačiū ponui Barnier. Dabar pasisakys e, politinių frakcijų atstovai, EPP frakcijos vardu ponas Weberis. Tris minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė ponė komisijos pirmininkė, tarybos pirmininkė. Iš tiesų, prieš keletą metų buvo pasakyta, jog ES neveikia, e, ES žlugo, dabar matyti, kad viskas ir toliau funkcionuoja sklandžiai ir tiesiog matome tai, jog iš Junktinės karalystės iškeliauja verslas, daugybė įmonių nutarė persikelti kitur. Galbūt ne visi, bet daugiau mažiau visi vis dėlto apgalestaujame dėl tokio rezultato, dėl vykstančio breksito. Iš tiesų labai daug netikrumo e, sukūriama, jeigu yra kvestionuojama Europos sąjunga. Na, o dabar jūsų veiksmai, jūsų elgesys tik patvirtina e, visiems piliečiams, jog breksitas yra nesąmonė. Iš tiesų dabar yra proga ir kai ką sutvarkyti, pasakyti, aiškiai surašyti juodo ant balto. Kokia situacija dabar? Europos parlamentas e, prisima ir savo vaidmenį, to nedaro bendruomenių rūmai dėje, nes e, yra uždaryti, sustabdyta jų veikla. Ar tai yra tinkamas kelias, norėčiau paklausti, E, breksito šalininkų. Ponios ir ponai, vienas klausimas man neduoda ramybės. Tautai atstovauja premjeras ir tautos valia turi būti įgyvendina. Įgyvendinama. 56 procentai yra, 51 procentas yra dauguma, taip, tačiau tai nėra visa tauta, visi žmonės. O visai tautai atstovauja parlamentas, parlamento nariai. Ten yra piliečių atstovai ir jeigu premjeras pasako, jog um, nori ką nors įgyvendinti apeidamas parlamentą, tai netoleruotina. Liderystė e, reiškia kaip tik e, įvairių visuomenės grupių sutelkimą, o tai, kas vyksta dabar Junktinėje karalystėje, man tikrai kelia nerima. Norėjau padėkoti Mišeliai Barnie už jo darbą. Ačiū panui Ferhofstatui, kitiems kolegoms, kurie dalyvavo Brexito koordinavimo darbo grupėje. Mes priemėme tą poziciją pratesti Brexito laikotarpį tik su tam tikromis sąlygomis, esame numatę susitarimą, savo argumentus ir esame atvirai nusiteikę naujų pasiūlymų atžvilgių. Tačiau turiu ir įspėti, kad nesvarbu, ką be diskutuotume, ką be aptarinėtume toliau, ES neturi leisti, jog standartai socialinėje e, sferoje, kitose srityse socialinis dempingas e, vyktų. To neleisime. Iš tiesų, dabar turime ruoštis blogiausio scenarijaus e, variantui. Ir jeigu Junktinė karalystė iš tos blokados neišeis, tuomet tikrai kils e, būtinybė, poreikis e, vėl atiduoti šį klausimą spręsti Junktinės karalystės piliečiams. Prezidente Garcia Perez, a lei la parola. Žodis e, Garcia Perez. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Junktinės karalystės išstojimas be sutarties būtų bloga žinia visiems, bet visų pirma tai reikštų katastrofą Junktiniai karalystiai. Tai ne tik mūsų nuomonė. Neseniai Britų vyriausybė paskelbė Jelauhamą apžvalgą, kur kalbama apie blogiausią e, scenarijų. E, tuo atveju, jeigu e, vyktų išstojimas be sutarties apie Boriso Johnsono planų e, pasakmes, nes e, išauktų daug, daugybės svarbiausių paslaugų e, kaina. Britų piliečiai gyvenantis Europos Sąjungoje ir Europos piliečiai gyvenantis Junktinė karalystė, tai labiausiai pajus. Neapsimesiu, ne, ne, nesieksiu įtikinti kai kurių parlamento narių savo požiūrio į šią situaciją. Vienintelis dalykas, ko prašau, tai pagarbos. Neprašau, kad gerbtumėte šį parlamentą, kur, kurio negerbėte jau ilgą laiką. E, prašau parodyti pagarbą e, žmonėms, kuriuos atstovaujate, nes jūsų juokas pavirsta milijonų žmonių nerimu. E, žmonių, kurie klauso, tūkstančių žmonių, kurie klausosi šių diskusijų. Ir todėl e, kreipiuosi į progresyves Europos jėgas šiame parlamente ir raginu šioje rezoliucijoje paremti 50 straipsnio galiojimo pratesimą, kad išvengtume katastrofos, kurią atneštų išstojimos be sutarties, jeigu jungtiniai karalystiai reiktų surenkti rink, parlamento rinkimus arba naują referendumą, galite tikėtis mūsų paramos. Išstojimas be sutarties ir chaosas e, turi vieną pavadinimą e, - Borisas Johnsonas. Noriu priminti E, tai, ką pasakė, kas pasakyta 2014 metai pas, pasirodžiusioje knygoje apie Čerčilį. Likimas, atrodo, Borisui Johnsonui yra e, numatęs griovimo, griovimo pražutingą scenarijų. Mes turime padaryti viską, kad taip nenutiktų parlamente, kad būtų išsaugotos Europos e, piliečių gyvenčių Junktinėje karalystėje įgytos teisės. Mums tai svarbiausias dalykas. Mus labai neramina e, prieštaringi e, Britų vidaus reikalų ministro pareiškimai dėl judumo klausimų po spalio 31-osios Piliečiai niekada net, neturi mokėti už savo atstovų klaidas, reikia tai labai aiškiai pasakyti. Mūsų prioritetas tvarkingas išstojimas iš ES. E, sutartis geriausias būdas to, tai užtikrinti apsaugotos piliečių teisės, išvengiama tokiu būdu kietosios sienos atsiradimo Airijos saloje, bei taip pat užtikrinamas vidaus rinkos vientisumais. Social, mes, socialdemokratai, breksitą visada laikėme istorinio masto klaida ir esame pasirengę palaikyti Britų žmonės, jeigu jie nuspręstų šį sprendimą pakeisti. Britų premjeras galėtų prisiminti žodžius, kurie buvo pasakyti Briuselėje. E, tuos žodžius, kuriuos pasakė Winstonas Čerčilis lapkričio 17. -ąją. 1948 metais. Jis apgilestavo, kad neatsirado jungtinės Europos valstijos, bet jis pažymėjo, kad niekada nebuvo taip suartėję visos šalis nuo Romos imperijos laikų ir kad visi turėtų gyventi taikiai ir saugiai. Ačiū, toliau ponas Ferhofstadas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, svarbu priminti ar prisiminti, jog Junktinės karalystės parlamentas galbūt ir uždarytas, bet jų Europos Sąjunga ne. Tokia dabar situacija. Labai puiku, kad Brexito partija ir ponas Faražas šitiek daug ploja, nes kitur jiems nėra kur, ką, kur tai daryti, tad bent jau čia gali pasireikšti. Ir beje, jie net nebuvo išrinkti į Westminsterį. Leiskit pastebėti. Žinot, kolegos, esat skeptiški ES atžvilgių, sakote, kad ji yra nedemokratiška ir būkite tikri, po, po kažkiek laiko tas vėl pasikartos, vėl bus sakomi tie patys žodžiai. žodžiai. Iš tikrųjų, jie gali pasakyti daugą, bet negali uždaryti mūsų rūmų. Ir per ateinančias kelias valandas, per artimiausias minutės tikrai girdėsime e, daugybę palyginimų ir su Sovietų sąjunga, ir su Westminsteriu dabar jau galima bus daryti įvairių jokingų palyginimų. Balsavimas šiandien dėl rezoliucijos dar kartą patvirtins mūsų vienybę dėl Brexito. Mūsų parlamento komisijos ir tarybos vienybė, tai yra 27 valstybių narių vienybė pademonstruos. Bet nėra klausimo čia, jog Junktinės karalystės išstojimas iš ES yra prasta idėja. Nieko gera. Bet dabar kaip tik ES projektas kaip idėja dar labiau populiarėja dėl breksito. Štai kas yra. Gerai. Mes kalbame apie tai, kad reikia reformuoti ES, kad nereikia visai iš jos išstoti, kad yra kitų sprendimo būdų. Ir beje, pasakykime ir tai, kad 40 iš 73 išrinktų į Europos parlamentą Junktinės karalystės narių yra vis dėlto už buvimą Europos Sąjungoje. Susitarimas ir jo taikymas, kas vis dar yra įmanoma, manau, yra susijęs su e, keliomis sąlygomis, tą mes pasakome rezoliucijoje. Pirmiausia, mūsų piliečių teisų e, išsaugojimas tiek Britų piliečių, tiek RS piliečių, bet reikia pasakyti, kad tai nebuvo pasiekta. Kasdieną Britų spaudoje matyti įvairiausių pasiūlymų, kurie galbūt dešimtmetį, gal du dešimtmečius gyvena Junktinėje karalystėje, kurie vis dar neturi tokio aiškaus statuso, kurių likimas nėra aiškus. Tad šitą dalyką reikia išspręsti, ko tikrai nereikia, tai biurokratiško taikymo, kaip yra dabar. Iš Junktinės karalystės tikimės automatinio registravimo visų ES piliečių. Žinote, kad Borisas Johnsonas, Junktinės karalystės premjeras, labai mėgsta save patį lyginti su įvairiais e, filmų personažais, herojais, na bet Galbūt e, užteks e, žaliai halką vaidinti. Geriau pasirinkti kitą herojų. E, geriau auklės vaidmenį pasirinkti iš filmo Pone Doubtfire. Na ir dabar pereisiu prie kitos problemos susijusios su Junktinės karalystės išstojimu galim Mišelį vadinti tai kaip nors ir kitaip. Jeigu backstopas, apsauginis mechanizmas netinka, galime saugumo tinklas sakyti. Įvairiai. Tikrai tą saugumą užtikrinti reikia. Ir ne vien tik tai dėl ekonominių interesų, jie tikrai nėra pagrindiniai. Mums rūpi užtikrinti tai, kad e, smurtas negryžtų į Airiją. Ir turiu pasakyti, jog manau esant visiškai neatsakinga kalbėti taip, kaip e, kalba Britų konservatorių partijos nariai. Ir galėčiau paklausti ir pono Junkerio, ir pono Barnier, ar jie galėtų patvirtinti tai, jog Jungtinė karalystė iki pat dabar nepatikė nei vieno konstruktyvaus pasiūlymo dėryboms. Ir kaip ir kalbama Britų spaudoje, e, negali būti taip, jog tik tai, e, tik tai žemės ūkis e, būtų čia svarbus ar mažiau svarbus 30 procentų produkcijos patenka iš Junktinės karalystės e, pas mus ir saugumo mechanizmas, apsauginis mechanizmas yra reikalingas abiems pusėms, ne tik dėl Šiaurės Airijos situacijos, bet ir dėl visos ES. Na ir paskutinė mano pastaba dėl santykio ateityje. Mėly kolegos, noriu kai ką pakartoti. turime daugiau nei 60 procentų naujų parlamentarų čia, tad, tad prisiminkime tai, kad jungtinė karalystė nori mm, e, varianto be jokių e, muitų numatytų, be įvairių standartų, tačiau nori išsemti visą galimą naudą. To nebus. Aišku, daug kas Junktinėje karalystėje gal sako, ai, tie europiečiai, čia tos darybos, jie anksčiau ar vėliau vis tiek pasiduos ir nusileis. Ne, mes to nedarysim, mes tikrai nežlugdysime savo pačių įmonių, mes jas ginsime, mes ginsime savo ekonomiką, ginsime bendrąją rinką ir niekuomet nesutiksime su tuo, mm, ką kai kas vadina uh, e, Singapūru ties Šiaurės jūra. Finally, finally, finally to end, you know, Brexit started. Kaip žinote, Brexitas prasidėjo, kada prasidėjo, nuo to, kad uh, tuometinis premjeras e, Davidas Cameron, Cameronas e, tokį pasiūlymą pateikė konservatorių partijai ir tai sukėlė didžiulį susiskaldimą Britų visuomenėje, ko mes neleisime dabar, europiečiai neleisime, kad tai lemtų susiskaldimą čia, Europos Sąjungoje. Ačiū toliau, ponas Lambert. Prašome žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, mes nepasirinkome breksito, tačiau mes gerbėme Britų rinkėjų daugumos pasirinkimą ir to įrodymas yra tai, kad mes gerą valią dėrėjomės dėl sutarties, kuri numato išsiskirimą, e, dėl kurio apgalėstaujame Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos. Bet norėčiau patikslinti, kad e, Junktinės karalystės sprendimas išstoti neatleidžia Junktinės karalystės nuo teisiškai sąstančių įsipareigojimų susikaupusių per 40 metų kaip ES narės bei didžiojo penktadienio sutarties įsipareigojimų. Juos sprendžiamas uh, E, konfliktas, kuris kainavo tiek daug gyvybių ir kuris atnešė tai, kad 3 milijonams žmonių. E, Britų e, parlamente šalies atstovai negali neikti tų įsipareigojimų. Apibendrinant, bandoma pasakyti europiečiams štai ką. Įsivaizduokite 500 km vidaus rinkos sieną ir kaip ją reiktų atverti. Kalba eina apie fiskalinį, mm, aplinkosauginį e, dempingą, kurio tikrai neįmanoma toleruoti. 27 valstybių vadovai ir mes parlamente turime būti tikri, kad, kad bus rastas dabartinės aklavėtės sprendimas, kad bus iš jos išeita. Jeigu įvyktų išstojimas be sutarties, toks scenarius vis dar yra aktualus. Kreipiuosi ypač į tuos visus uh, e, Junktinėje karalystėje, kurie tokia perspektyva džiaugiasi. Bet uh, e, 27 valstybės narės tuo tikrai nesidžiaugia kalbant apie tai, kas e, nutiktų išstojimo be sutarties atveju, tikrai būtų e, ir jeigu iškiltų. E, Ir tai reiškia, kad iškyla rizika vidaus rinkai. 27 valstybės narės rinktųsi visada uh, mažiau žalingą scenarijų. Uh, Mūsų frakcija yra 11 Britų atstovų, kurie atstovauja tuos e, Britų rinkėjus, kuriems ES brangi. Taip pat Jeigu būtų nuspręsta paprašyti ES pratesti terminą pagal 50 straipsnį, mes turime patenkinti tokį prašymą. Ir turime vadovaudamasi blaiviu protu padaryti viską, kad tokia galimybė būtų išnaudota. Dėkojame toliau, ponas Zizanė. Ačiū, ačiū, ponė pirmininkė. Kai kalbame apie demokratijos padėtį, matosi, kad ji yra interpretuojama įvairiai. Vienas iš seniausių pasaulio parlamentų vienaip interpretuoja demokratinius principus, siekiant mažumą atskirti nuo sprendimų prieimimo kad sprendimus priimtų biurokratai, kurie niekada nebuvo išrinkti. Tai yra arogancija. Mes matome šio parlamento frakcijų rezoliuciją, kurioje kalbama apie tai, kad Brexitas yra apmaudus fenomenas. Ir staiga tarsi demokratiškas e, referendumas yra deklaruojamas kaip e, apmaudus fenomenas. Tai kelia nerima, nes e, toksai interpretavimas su breksitu ar pastarąją ES istoriją, ES institucijų istoriją nelabai suderinamas, nes yra veikiama prieš piliečių valią. Aš kalbu apie e, Prancūziją, apie Niderlandus, apie Graikiją ir jų pasirinkimą, apie jų nenorą, kad Bruselis kištusi. E, Kai mes kalbame apie Britų parlamento darbo sustabdymą, tas priverstinės atostogas, reikia pasakyti, kad tai yra numatyta pagal jų teisės aktus. Dėl to aš savo nesuku galvos, bet man labiau nerima kelia rinkimų rezultatai ir požiūris į referendumus. Mes matome, kad e, sprendimą priemė tauta, ne institucijos ir tas sprendimas e, esą turi būti pakeistas. Man atrodo, tai ir yra esminis klausimas. Brexitas pirmiausiai reiškia didžiausią baimę ES institucijoms dėl to, kad kažkas tai pasirinko kitą kelią. Uh, baimė dėl to, kad jungtinė karalystė už ES ribų gali pademonstruoti, kad e, šios e, institucijos nėra tobulos, daro klaidas ir kad galbūt galima e, rinktis kitokį kelią, kuris gali būti netgi geresnis už ES ribų. Tai yra laisvas pasirinkimas, laisvas Britų pasirinkimas, o mums tenka pareiga jį gerbti. Bet jeigu siekiame bausti, tai taip išeitų, kad čia plenarinėje sesijoje mes kalbame Britų piliečiams apie tai, kad negerbėme jų pasirinkto projekto. Ir tai yra klausimas sąžiniai. Kodėl? Uh, ES valstybė narė nusprendė pasišalinti iš sąjungos. Kodėl valstybė narė teigia, kad e, jai jau visko gana? Tad man kyla klausimas, kodėl šis klausimas nėra adresuojamas mūsų sąžiniai. Mes kalbame apie e, tarp institucinę, institucinę, ekonominę krizę, mes kalbame apie krizę tarp parlamento ir kitų institucijų, mes kalbame apie krizę valstybėse narėse, tarp frakcijų parlamente, mes matome susiskaldimą. Taip pat matome tą nesutarimą e, skiriant e, komisijos pirmininką. Kitaip tariant, e, mes matome, kad tas kelias, kuris buvo pasirinktas, nėra gerbiamas. Tiesiog reikia aiškiai kalbėti apie problemas, kurios kyla ir aiškiai įvardinti tarp institucinės problemas. Ačiū. Van Ordenas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Junkeriui, Barnier už e, tokias naudingas, pozityves žinias šį rytą. Britų vyriausybė nori susitarimo bet tokio, kuris būtų priimtinas Britų parlamentui ir Britų tautai. Ir mums reikia tokio susitarimo greitai. Mes turime pasitraukti spalio 31 dieną, turėjome pasitraukti kovo 29, po to e, balandžio 12, o dabar jau spalio 31. Tai kam viską atidėti? Kai kurie iš jūsų galbūt galvoja, kad jeigu mes galbūt viską dar atidėsime, galbūt kažkas tai pasikeis Junktinėje karalystėje. Bet aš galvoju, kad tai yra visiška iliuzija. Kokių santykių jūs e, siekiate su Junktinė karalystė ateityje? Pozityviu, besireminčiu draugystę, savitarpio supratimu ar besireminčiu pikčiu ir kartėliu? Bei Iš esmės mes matome, kad mes turime padvigubinti savo pastangas tam, kad pasiektumėm susitarimą. Mums reikalingas lankstumas abiejose pusėse. ES Viskas yra įmanoma, jeigu tam yra politinės valios. Dėl ES piliečių Britų vyriausybė labai aiškiai pasisakė, jie yra laukiami, yra ginamos ir bus ginamos jų teisės, yra e, pagal atitinkamą Britų režimą jiems numatytas rezidento statusas ir kiti turi galimybę jo prašyti. ES reikia patvirtinti panašų tokį e, geranorišką požiūrį Britų piliečio atžvilgiu. Bet problema, aišku, išlieka tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos. Ne vienas nėra taip suinteresuotas taika, kaip Šiaurės Airijos piliečiai ir Britų vyriausybė. E, dėl visų klaidų, nepaisant visų klaidų, mes vis tiek jaučiamės įsipareigoję didžiojo penktadienio susitarimo atžvilgių. Tačiau šiame susitarime nėra paminėta siena, tačiau šis susitarimas e, remiasi susitarimu tarp dviejų bendruomenių, tarp dviejų tradicijų Šiaurės Airijoje. Ir nepamirškite, kad dauguma Šiaurės Airijos piliečių yra unionistai. Jie e, didžiuojasi tuo, kad yra tiek Šiaurės airiai, tiek ir Britai ir nori tokiais likti. Kai kurie šiuose rūmuose atrodo tą pamiršote. Tad tiek ES ir Junktinė karalystė turi kūrybiškai galvoti siekiant alternatyvių susitarimų, kalbant apie apsauginį e, mechanizmą. Aš tikiuosi, ir galvoju, kad Ferhofstato rezoliucija kol kas neprisidedama prie geresnio kelio. Mes tikimės, kad visiškai demokratiškai ir visiškai reprezentatyviai bus pasitelkiama išmintis, o ne vien tik tai bus kartojamos mantros, nuo kurių visi pavargo. Galiausiai susitarimo reikės ne vien tik tai Britų parlamente, bet ir mūsų parlamente, Europinėme parlamente. Kolegos, visiems jums pasakysiu, e, kurie atstovaujate e, vyriausybėms. Tiesiog e, paimkite savo telefonus. Žinau, kad ponui Barnie galbūt reikia instrukcijų, bet jisai turi daryti, pasiekti susitarimo dar prieš spalio 17. -ąją. Kolegos, Tad e, neišsvaistykime šios galimybės, kalbant apie atnaujintą partnerystę tarp ES ir Junktinės karalystės, kuri pasitarnautų mūsų visų piliečiams per artimiausią ateitį. Ačiū. Toliau kalbės Širdevan. Ačiū pirmininkė. Išrinktas naujų parlamento nariu, galvojau, kad e, buvo kalbama apie tai, jog reikia sužlugdyti imperiją, o ta imperija tai yra ES. Bet ko buvo pasiekta šią politiką, būtent to, kad Junktinė karalystė e, atsidūrė pastarųjų dešimtmečių didžiausioje krizėje, krizėje, kuri yra nenaudinga darbdaviams, darbuotojams, pesininkams, MVI ir būtent jie turės sumokėti už tai sąskaitą. Ši politika, ši politika nėra naudinga nei Britams, nei europiečiams. Boriso Johnsono vyriausybė tą labai gerai žino. E, geltonojo plaktuko operacija galima būtų palyginti su James Bondo filmu, bet e, jis sąlygos, kad pritrūks maisto, vaistų, kils socialiniai neramumai, kils konfliktas dėl Šiaurės Airijos. Ir vyriausybė atrodo kaip tik ir sieja tokios strategijos, bet tai yra klystkelis. Ir mes nekalbame apie kažkokius tai abstrakčius dalykus, kalbant apie pasitraukimą su sutartimi ar be jos. Mes kalbame apie tai, kad vokietis ar lenkas, dirbantis medicinos srityje, E, nežinodamas ar gaus ar negaus e, leidimą gyventi, negalės dirbti sveikatos apsaugos sistemoje. Lygiai tas pats pasakytina ir Britų pensininką gyvenantį ES. Jis taip pat nežinos nieko konkretaus apie savo linkimą. O šeima Belfaste. E, veždama savo vaikus į mokyklą, galbūt ateityje turės bijoti dėl to, kad galbūt kažkas nutiks gatvėje, taip kaip kad buvo pilietinio karo metais, jeigu bus tęsiama tokia politika. Ir būtent apie tai mes kalbame, kai kalbame apie pasitraukimą be sutarties. Tad uh, Atitinkamų veiksmų šio požiūrį turi imtis ir Britų vyriausybė. Galvodamas apie Junktinę karalystę, ponios ir ponai, kolegos, aš galvoju apie daugelį dalykų. Pavyzdžiui, apie e, demokratiją, kuri atsispyrė fašizmoje. Taip pat kalbu apie kolonijinę imperiją su visais, visomis tamsiomis pusėmis. Taip pat kalbu apie Keyneso e, politiką, apie Hobso, apie. Uh, daug dalykų ir man panašiai kaip ir kolegų Ferhofštatoje atrodo e, komiksų figuratas Halkas nepadės išsaugoti nei Šiaurės Airijos taikos proceso, nei e, apsaugos kitų e, aspektų. Ta gali padaryti tik tai protingi politikai. Ir aš pritariu pateiktai rezoliucijai. Ačiū už dėmesį. Toliau kalbės Sinčič, neprisijungusių narių vardu, prašome. Ačiū pirmininkė. Mes e, kalbame apie breksitą ir matome, kad e, buvo įvairių mėginimų e, skirtingai interpretuoti Britų referendumo rezultatus, galbūt dar kartą pakartoti referendumą ir sulaukti kitokio rezultato. Ar tokia yra logika, bet tai yra tiesiog mm, absurdiška demokratijos interpretacija. Po pas, pirmojo pasaulinio karo Britų užsienio reikalų ministras pasakė, jog susitarimai turi kažką tai reikšti. Tad ir šis referendumas turi kai ką reikšti, jisai turi būti gerbiamas, nes referendumas atspindi Britų piliečių valią. Čia man iš kairės sėdė 29 uh, Britų parlamentarai, uh, pasisakantis už Brexitą ir jie taip pat kalba ir Britų piliečių vardu. Antai prieš keletą savaičių ponia von der Leyen kalbėjo apie bendrąją užsienio politiką, kuri remtasi atitinkamais principais, bet man atrodo, tai yra labai pavojinga, juk von der Leyen negali kalbėti apie tai, ar įsakinėti Kroatijai, ką ji turi galvoti apie Bosniją ir Cogoviną ir kitas šalis. Man atrodo, kad tai tik tai pablogins santykius ateityje. Mums pakanka to federalizmo, kai kurie euroskeptikai galbūt kalbės apie tai, kad uh, Mm, tai yra pavojingi dalykai, bet taip pat ir eurofundamentalizmas yra pavojingas dalykas. Taip pat ir Melkel požiūris yra pavojingas, nes jisai nesudaro galimybių peržiūrėti santykių ar politikos krypčių. O kaip tik būtent apie tai ir yra breksitas nuo pat pradžios. Tad mums reikia tokios greitos galimybės pasitraukti, e, e, kurios e, prašo atitinkamų valstybių piliečiai. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos. Šiandieną vyksta diskusijos, šiandieną vyks ir balsavimas dėl penktosios rezoliucijos dėl breksito. E, tuo metu, kai Britų parlamento darbas yra sustabdytas. Koks paradoksas? E, Aš esu įsitikinusi, kad dauguma iš mūsų čia ir toliau apgailę staujame dėl to, kad vyksta šis procesas. Ir mes jausime įsipareigojimus dėl breksito ir ateityje. Norėčiau padėkoti Mišeliui Barnie. Šis susitarimas sąlygoja teisinį